Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, norėčiau kuo nuoširdžiausiai Jūs pasveikinti, susirinkusi bendrą AFET ir ENVI komitetų posėdį. E, sveikinu ir kolegą Levyje. Mūsų e, pranešė apie tikainen vis dar yra už poliarinio rato, tai yra Suomijoje dėl labai rimtų priežasčių ji negali būti čia su mumis šiame posėdėje. Aš beje girdėjau, kad kolega Peter Lyze ją turėtų čia pavaduoti, bet panašu, kad ir Peter Lyze negali ilgai pasilikti su mumis. Tai jeigu kolega Levė neprieštarauja, aš norėčiau ir iš karto suteikti žodį e, Peter Lyze. Aš praleisiu savo žanginę kalbą ir iš karto suteikiu galimybę pasisakyti Peter, Lyza. Ačiū, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, e, noriu atsiprašyti Sirpos Pietikainen vardu. E, jai iškilo problemų šeimoje ir dėl to jis skubiai šiandien ryte išskrido į Suomiją. Taigi ji manęs paprašė pakalbėti apie Arktį. Ji manęs paprašė trumpai paaiškinti, kokia yra jos pozicija. Jos kolegos e, užsirašys e, visas pastabas ir jai jas perduos. Asmeniškai dar norėčiau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad surinktas bendras e, aplinkos ir užsienio reikalų komitetų posėdis. Deja, netiek jau daug yra abiejų komitetų narių čia, bet aš tikiuosi, kad ateityje padėtis bus geresnė. Aš prisimenu, kažkada vyko e, konferencija klimato klausimais, tuomet buvo kalbėta apie aplinkos politikos ryšį su užsienio politika, tai yra svarbu, norint pasiekti pačių geriausių rezultatų. Toliau kalbėsiu angliškai, nes e, kolegė Pietikainen angliškai parengė savo pasisakymų tezes. Tai gal suomiškai kalbėkite, suomiškai turėtų būti viskas surašyta. Deja, suomiškai nekalbu, tai pabandysiu angliškai. Taigi visų pirma, pranešėja norėtų pasveikinti komisiją pasiekus tokių subalansuotų rezultatų. Dėkojama už komunikatą, komisija ir vyriausiai galotiniai dėl Europos, tai yra pranešimas dėl ES Arkties politikos, ten nubrėžiama, e, nubrėžiamos gairios tai politikai. Taip pat e, toliau e, Sirpa Pietikainen dėkoja kolegai Urmas Pat už puikų bendradarbiavimą rengiant e, šį dosiją. ES vis labiau domisi Arktės regionu ir dėl to reikia užtikrinti didesnį ES e, dalyvavimą tame regione. E, Arkties regionas turi didelio poveikio ir ES stabilumui. Arktija Arkties regione kyla įvairių aplinkos apsaugos iššūkių ir juos reikia atsižvelgti. Šiuo metu pokyčiai Arkties regione vyksta sparčiau negu kad bet kur kitur pasaulyje. E, tirpsta ledynai, dėl to yra paveikiamos ekosistemos visame pasaulyje, nes kyla van, e, jūrų vandens lygis. Taip pat e, keičiasi ir E, keičiasi ir klimato e, sąlygos ir už tai turėtų būti atsakingos ne vien tik tais e, Arktės regione esančios valstybės, bet ir kitos vidutinių platumų valstybės. Yra svarbu mažinti emisijas. Čia svarbus vaidma irgi tenka Europos Sąjungai, pač kovojant su klimato kaita Arktės regione. Uh, Toliau e, tvarūs vystimosi tikslai turėtų būti geriau atspindėti Arktis regionui e, skirtai, stra, skirtoje strategijoje. Svarbu ne tik siekti tvaraus vystimosi tikslų, bet atsižvelgti ir tai, kad Arktis regionas labai jautrus ir jį reikia labiau saugoti. Taigi, ES politika Arktis regionui e, turi atsižvelgti ir į konkrečius tvaraus vystimosi tikslus, e, būtent Arktės regionui. Tie tvaraus vystimosi tikslai e, turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į ekosistemas. Jos dabar patiria didžiulį spaudimą, nes dėl klimato kaitos vyksta vis daugiau neigiamų pokyčių. Reikėtų geriau apsaugoti arktinę gamtą. Čia svarbu atlikti ir poveikį aplinkai, įvertinti poveikį aplinkai. ES turėtų elgtis atsakingiau naudodama e, e, išteklius iš Arkties regiono. Taip pat dėl EIA. Čia reikėtų labiau atsižvelgti ir vietinių gyventojų poreikius. Uh, E, pranešėja siūlo, kad Europos parlamentas e, dar kartą pakartotų e, savo reikalavimą, kuris jau buvo išsakytas 2011 metais. Tas reikalavimas yra susijęs su, su tam tikro kūro, kurį naudoja laivai, naudojimu e, Arktės regione. Kai kada toks kūras išsilieja, teršia e, regioną, pakrantas, daro neigiamą poveikį ir gamtai, ir žmonėms. Dėl to taip pat labiau tirpsta ir sniegas bei ledas. Sirpa džiaugiasi Europos komisijos požiūriu, e, kur pabrėžiamas ES vaidmuo mokslinio tyrimų srityje. ES tyrimų programos e, tikrai yra svarbios Arktės regione, taigi jos turėtų būti finansuojamos ir per kitą e, laikotarpį. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad moksliniai tyrimai ir toliau vyktų. Ir Europos parlamentas jau seniau prašė sukurti Arktis informacijos centrą, kuris labai svarbus vykdant mokslinius tyrimus tame regione ir užtikrinant jų vientisumą. Tai tokios būtų sirpos pastabas. Aš apgailestauju, kad ji negalėjo čia dalyvauti, netrukus ir pats turėsiu išeiti kitą posėdį. Bet kaip sakiau, sirpos padėjėjai sėdi salėje, jie viską užsirašys ir viską perdos sirpai. Ir be abejo, tikrai norėtumėm išgirsti, ką mano bendra pranešėjas iš AFET komiteto ir visi kiti kolegos. Ačiū. To thanks, uh, mis... Norėčiau tik tai padėkoti ponui Brokui ir kitiems dalyvaujantiems komitetų nariams. Džiaugiuosi bendarbiavimo tarp mūsų dviejų komitetų. Abiejų komitetų nariai e, pasisako už tai, kad pasaulinė visuomenė turi išsaugoti egzistuojančias Arktikos regiono galimybės Ir dabar atėjo laikas suteikti žodį Urmas Pet, kuris prisidėjo prie šio pranešimo rengimo užsienio reikalų komitete. Dėkuoju, kolegos. E, visi suprantame, kad e, Arkties regiono geopolitinė svarba auga. Klimato kaita ir e, didėjanti konkurencija siekiant prieigos prie Arktikos atneša regionui tiek galimybių, tiek ir rizikos. Iškyla iššūkių saugumui, nes e, Arkties regiono pokyčiai e, kelia naujas grėsmes dėl didesnio žmonių judėjimo tame regione. Mes norėtume išlaikyti Arktiką mažų įtampų regionu. Mums atrodo, kad reikėtų ir toliau panaudoti tarptautinius formus, kurie yra labai svarbus, sprendžiant šios klausimus geografijos, istorijos, mokslo tyrimų prasme Arkties regionas yra labai svarbus. Trys ES valstybės narės - Danija, Švedija ir Suomija - yra Arkties tarybos narės. Taip pat joje dirba nemažai ES valstybių narių stebėtojų. ES turėtų siekti stebėtojo statuso Arkties taryboje. E, nubriežtoji Arkties strategija turi atsižvelgti tarp kitų dalykų ir į saugumų saugumo klausimus, nes tai e, tiesiogiai įtakoja saugumo situaciją Šiaurės Europoje ir apskritai pasaulyje. Reikia kalbėti apie Arkties regiono demilitarizaciją. Būtina derinti vidaus ir išorės politiką, politiką ir parengti konkrečius veiksmų planus, atsižvelgiant į įvairius šios problemos aspektus. Mes žinome, kad e, Arkties regiono valstybės narės ir gretimus valstybės narės yra parengusios savo Arkties strategijas. Mes turėtume susitelkti į tokius dalykus kaip konfliktų prevencija, o ES draugė su valstybėmis narėmis turi stiprinti civilius saugumo mechanizmus, prisidėti prie paieškų ir gelbėjimo infrastruktūros stiprinimo. Pranešime atkreipiamas dėmesys, kad ES skiria ypatingą dėmesį tarptautinės teisės pagarbai Arkties regione ir daugia šaliams susitarimams, kurie būtų paremti e, tarptautiniai tarptautinės teisės principais. E, mūsų darbas e, su bendra pranešėju, žinoma, tęsis ir toliau iki pat pranešimo patvirtinimo plenarnėje sesijoje jau kitais metais. Dėkuoju uždėmesi. Dabar žodis ponui Donžon. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolega Mikaelis Galeris yra šiandien pranešėjęs šiuo klausimu. Jis atsiprašo, kad negali šiandieną dalyvauti posėdyje, nes dalyvauja saugumo ir gynybos klausimais surinktoje konferencijoje ir aš išsakysiu tuos klausimus, kuriuos jis norėtų, e, kuriais norėtų papildyti rengiamą pranešimą angliškai. Kol kas nėra esminių grėsmių, e, kalbant apie Arktis regioną, kalbant apie kiekvieną iš regionų, kuris yra palie ES sieną, tai yra taikos ir pavyzdingo įvairių šalių bendradarbiavimo regionas ir kitų suinteresuotų e, veikėjų, valstybinių ir nevalstybinių veikėjų e, bendradarbiavimo regionas. Ir ES didelį dėmesį skiria aplinkosauginiams bei vystimosi aspektams bei moksliniams klausimams. ES supranta, kokių ekonominių galimybių ir politinių padarinių turi tai, kad vis atsiveria nauji vandenys Arkties regione ištirpus ledui. Taigi reikalinga integruoti ES politiką ir ES valstybių narių Arkties nacionalinės politikas, įskaitant Islandijos ir Norvegijos strategijas, nes ten yra daug bendrų bruožų ir naujų iniciatyvų. Taryba ir parlamentas turėtų atitinkamai apsvarstyti galimybę sukurti Arkties ir Šiaurės valstybių bendradarbiajimo darbo grupę. Didesnis ES vaidmuo Arkties taryboje dar labiau sustiprintų ES dalyvavimą sprendžiant regiono, regionui aktualius klausimus. 2012 metais Europos parlamentas, nuo 2012 metų parlamentas nuolatos akcentavo, kad reikia budriai spręsti išteklių klausimus, taip pat saugumo ir gynybos aspektus Arkties regione ir visos Arkties regiono dalyvau, regione dalyvaujančios valstybės turi prisidėti vengiant konfliktų, kuriant saugumo priemonės, sprendžiant karines, karines, karinius klausimus. Tai būtų labai sveikintina. Šeštasis, septintasis pranešimo projekto punktai nepriimtini. Poveikio vertinimo prievolės nebuvo akcentuojamos ir panašių iniciatyvų jau yra artis taryboje dalyvaujančių uh, dalyvaujančiose valstybėse dabar prival, privalomas Arkties regionų sertifikavimas, produktų sertifikavimas yra diskriminacinio pobūdžio. Antrasis punktas, kur kalbama apie tarptautinę sistemą ir arkties išteklių ekonominį išnaudojimą, tai nėra realistiška galvoti apie tai, kad pakaks politinės valios riboti e, žmogaus veiklą arkties regione vien tik tai pasitelkiant mokslinius aspektus. Tai tiek. Ačiū. Dabar ponė Šaldemuzė. Ačiū. Ką tik supratau, kad nėra verčiama į danų kalbą, o buvau pasiruošusi, iš danų kalbos taip pat nėra verčiama, pas, buvau pasiruošusi savo pasisakymą danų kalbą. Taigi atsiprašau iš anksto, kad gal nebus toks sklandus mano pristatymas. Norėčiau padėkoti pirmiausia dviems pranešėjams už puikiai parengtą pranešimą. Aš manau, kad tai yra puikus pagrindas uh, tolesniam mūsų darbui ir tikiuosi, kad galėsime susitarti dėl įvairių klausimų. Esu socialdemokratų šešėlinė pranešėja Endi komitete ir pagrindinis mano prioritetas, aišku, bus aplinkosauginiai klausimai. Tačiau norėčiau pripažinti ir tai, kad pranešime yra teigiama, kad Arkties regionas turi būti mažos įtampos regionas. Aš tam pritariu ir mes turime visi pasirūpinti tuo, kad daugiau dėmesio būtų skiriama uh, ap, aplinkosaugai, kadangi tai yra nedidelės įtampos regionas, lengva daryti tai, ką reikalinga daryti, kad būtų apsaugota aplinka. Aš taip pat manau, kad labai svarbu už, užtikrinti ir tą reiktų patikslinti pranešime, būtent, kad sprendimai būtų priimami dėl Arkties regiono kartu su vietos žmonėmis ir autochtonais Arkties regione. Aš manau, tą turėtumėme labiau akcentuoti tekste. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kalbant apie aplinkos sauginius šio pranešimo aspektus, tai jie tikrai gerai akcentuojami ir aš tik tai kelis dar pakeitimus pasiūlysiu tam, kad dar griežčiau būtų kalbama apie tai, jog reikalinga apsaugoti aplinką šiame regione ir įtraukti labiau vietos gyventojus ir autochtonus. Dėkoju. Thank you very much, uh, Miss. Uh, Dėkui dabar žodis poniai Fotyga. Dėkui pirmininkė. Aš esu ECR frakcijos šešilinė pranešėja AFET komitete. Noriu padėkoti abiems bendra pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Ačiū už visą apimantį pranešimą. E, aukštai vertinu e, šio pranešimo dalį susijusį su aplinka, e, bet taip pat ir saugumo, ir gynybos klausimai, kurie e, yra paminėti pranešime, taip pat gerai nušviesti. Norėčiau akcentuoti nuostatą, susijusias su mažos įtampos regionu. Abu pranešėjai tinkamai akcentuoja, kad vyksta dideli geopolitiniai pokyčiai ir Arkties regiono vieta tarptautiniuose santykiuose taip pat kinta. Deja, skirtingai nuo to kas yra numatyta mūsų dokumentuose ir e, tarptautinėje teisinėje sistemoje, vis tik reikia paminėti, kad e, šio regiono militarizavimas iš e, Rusijos politikos pusės auga. Vyksta funkciniai pokyčiai Rusijos armijoje, e, tos armijos tam tikri padaliniai yra e, rengiami veikti tik tai toje konkrečioje, konkrečioje zonoje. Mums labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą Arkties regione įvairiuose forumuose, ar tai būtų Arkties taryba, ar Barentso Euro Arkties taryba. Ir labai svarbu užtikrinti teisės vietos gyventojams. E, visi tarptautinės teisės dokumentai, kurie paminėti pranešimo pradžioje, išlieka nepaprastai svarbus. E, aišku, e, teisingai raginama stiprinti ES vaidmenį, bet e, reikėtų taip pat pabrėžti e, tam tikrų valstybių e, stebėtojų statuso tradicija, pavyzdžiui, Lenkijos. E, tai e, šiame reikale įneša svarbu vaidmenį. Taip pat būtin, būtina skatinti keitimąsi informaciją tarp Arkties tarybos narių. Turime taip pat atsižvelgti į ES valstybių narių patirtį ir vaidmenį būtent tų valstybių narių, kurie dabar yra, kurios dabar yra stebėtojas. Dėkui, dabar žodės poniai Jatmakiai. Ačiū, aš kalbėsiu. Suomiškai Almaras Brokas norėjo išgirsti. E, ką nors kalbant suomiškai, tai aš taip ir padarysiu. Eli kiitän mietinnön laatioita hyvästä mietintö. Noriu padėkoti pranešėjams už gerą pranešimo projektą. Jame labai aiškiai susitelkiama į klimato ir aplinkos problemas šiame pranešime. Aš tam visiškai pritariu pritariu šiam tekstui. Tačiau ketinu teikti ir tam tikrų pakeitimų arba pasiūlyti papildyti pranešimą. Visų pirma, reikia pasakyti, kad yra gerai, kad šiais laikais mes daugiau investuojame į europinės Arkties vietovės. Mūsų politika, komisijos politika anksčiau telkdavosi ties Arkties e, regionais, kurie buvo už Europos ribų. Todėl labai e, gerai, kad dabar komisija daugiau dėmesio skiria e, pačios ES Arkties regiono zonoms. Mokslo tyrimai, kurie vykdomi Arkties regione, yra labai E, geros kokybės, e, yra geras bendradarbiavimas ir, ir visi pripažįsta, kad bendradarbiavimas šioje srityje yra puikus. Taigi, kai galvojame apie formuluotės šiame pranešime, turėtume užtikrinti, kad neprisidėsime prie įtampos didinimo šioje, šiame regione vien dėl to, kad e, panaudotume, panaudotume netinkamas formuluotės. E, Arkties e, regioną galima apibūdinti kaip regioną, kur uh, gyvena mažai žmonių e, ir kur gyvenimo sąlygos yra labai atšiaurios ir vis tik tie žmonės ten gyvena. Ir todėl yra svarbu, kad į ten T tinklą būtų įtraukti ir šiaurės regionai, kad ES galėtų investuoti į infrastruktūros projektus Arkties regione. Kitaip sakant, svarbus yra ne vien tik tai aplinkos, bet taip pat ir infrastruktūros aspektas. Manau, kad e, reikia neužmiršti ir e, šiaurės dimensijos e, politikos transporto, logistikos partnerystės kol kas pasiteisino, jas reikia daugiau investuoti ateityje reikia tam turėti pakankamus išteklius, kad iš tikrųjų žmonės galėtų ir toliau pasilikti, gyventi Arktyje ir jaustis lygiais e, ES piliečiais, lygiais su kitais. Pone Palėro. Tack så mycket. Eh, jag tror att... Ačiū. Pirmininkė. Aš esu įstikinusi, kad mes kartais nelabai suprantame, kas yra tas Arktės regionas, ką tas regionas apima. Tie, kas yra iš šiaurinių valstybių, žino, kad e, galbūt e, tai yra dalis mūsų gimtosios šalies teritorijos ir ten yra ne vien tik tais ledas. Tikrai svarbu pakalbėti apie tai, kaip reikėtų dirbti su Arkties regionu. Taigi, Arkties regionas yra į šiaurę už poliarinio rato. Ten gyvena netiek jau daug žmonių, bet jų yra. Ir jiems reikia geros infrastruktūros, komunikacijų. Tie žmonės gyvena mūsų ES e, šiaurėje. Kalbant apie Arkties regioną, tai reikia paminėti ir tai, kad šis regionas turėtų būti saugomas. Reikia užtikrinti, kad jis nebūtų išnaudojamas. Jau matome, kad tirpsta ledynai Arktyje. Ši E, regioną reikėtų naudoti kitaip negu kad praeitie. Arktis regionas yra svarbus ne vien tik tais mums, bet ir visam pasauliui dėl vykstančios klimato kaitos. Dėl klimato kaitos e, yra vystomi nauji jūrų maršrutai, dėl ledynų e, tirpimo kyla įvairūs pavojus. Dabar ledynai tirpsta greičiau negu kad bet kada anksčiau. Anksčiau, prieš porą dešimtmečių, e, senoji ledynų masė e, buvo gerokai didesnė. Dabar ledynai vis greičiau e, tirpsta. Kai kas sako, kokia čia klimato kaita, jeigu klimatas tik žiemos e, vis tik tais yra šaltos, bet e, ta klimato kaita iš tikrųjų vyksta. Mums reikia paskelbti moratoriumą dėl bet kokios veiklos e, susijusios su ledo danga. Uždraudimą. Aš kalbu ne vien tik tais apie e, Suomijos šiaurę, e, Aš kalbu apie bet kokią veiklą. Pavyzdžiui, kai yra e, daromi naftos grėžiniai jūros dugne šiaurėje, tai padaro labai e, neigiamą poveikį gamtai. Praeitie jau yra buvę atveju, kai nebuvo tinkamai netgi atliekami tie grėžimai. Taigi, Galbūt dabar ir neapsimoka išgauti naftą Arktės regione, bet ateityje tai gali būti ir pelninga. Ir dėl to aš pasisakau už tai, kad būtų paskelbtas moratoriumas bet kokiai veiklai Arktės regione. Europos parlamentas turėtų to siekti, nes be galo svarbu išsaugoti Arktės regioną, kovoti su klimato kaita. Matome, kad dabar vis labiau kyla, kyla jūros lygis. Aplinkos apsauga turėtų būti svarbesnis prioritetas negu kad įvairių įmonių veikla. Ačiū toliau, panas Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Kaip jau sakė ir kiti kolegos, kurie pasisakė prieš mane, Arktės regionas dabar susiduria su dviem didžiausiais iššūkiais. Arktis regionas e, yra turtingas gamtiniais ištekliais. Kol kas e, tie ištekliai e, nesusilaukė didelio geopolitinio ar diplomatinio dėmesio. Arktis regione dar yra daug neižvalgytų naftos ir dujų telkinių. Ir Čia paminėčiau 13 procentų naftos telkinių, 10 procentų žuvų tel, išteklių. Labai svarbu, kad e, Arktis regionas išliktų e, toks regionas, kur būtų užtikrintas taikus bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotų pusių. Dabar dėl daromos, gamtos, e, daromos žalos gamtai. Arktis regiono gamta yra unikali. Arktis regione gyvena ir žmonių, jų yra labai nedaug, bet vis tiek jų nereikia pamiršti. Taip pat e, reikia pastebėti, kad E, šiaurėje besidriekiantis jūrų maršrutai tampa vis aktualesni e, įvairioms šalims, pavyzdžiui, ir Japonijai. Mes kaip ES turėtumėm siekti bendradarbiavimo su kitomis šalimis ir turėtumėm e, siekti tokio ekonominio modelio, kuris būtų pagrystas atsinaunančiais gamtiniais ištekliais. Yra būtina sumažinti uh, E, klimato kaitos, globalus atšilimo riziką. Rezoliucijoje kalbama ir apie tai, kad turi būti užtikrintas tvarus infrastruktūrų finansavimas. Mes pateiksime pakeitimų, kur nurodysime, kad čia galima kalbėti tik apie mokslinių tyrimų infrastruktūras. Tikrai nenorėtumėm, kad tokios formuluotės dėl infrastruktūrų atvertų galimybės ir e, naftos telkinių žvalgymui. Taip pat mes manome, kad reikėtų siekti e, moratorimo bent jau ateinantiems penkeriems metams. Reikėtų sukurti uh, tvaraus vystimosi modelį paremtą atsinaunančiais gamtos ištekliais. Mes taip pat reikalaujame, kad būtų mažiau naudojama e, jodosios ir rudosios anglies, kurios yra nemažai ir Arktės regione baigdamas noriu pasakyti, kad pritariu komisijos ir vyriausios įgaliotinės paskelbtam komunikatui. Neja komisarį. Ačiū, pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja socialdemokratų frakcijos vardu AFET komitete. Uh, Ir kaip mano kolegos, aš irgi manau, kad šis pranešimo projektas yra gerai parengtas, gerai subalansuotas. Tiesa, tai, ką jau sakė kolegos, nekarta šiandieną, būtent, kad bendradarbiavimas Arkties regione turi būti pripažįstamas turime galvoti, negalvoti apie tai, kad reiks bendradarbiauti ateityje, reikia bendradarbiauti dabar, nedelsiant. Ir Arkties taryba puikiai dirba. Na ir bendrai bendradarbiavimas davė puikių rezultatų. Tačiau trūksta štai ko. Reikia kurti partnerystę ir tuomet, kai kalbame apie šiaurės matmenį, labai svarbu siekti partnerystės tarp Arkties tarybos ir mūsų šiaurės matmens politikos. Tai yra labai svarbus bendradarbiavimas ir tokių naujų partnerysčių jau matėme. Pavyzdžiui, Islandija, Kanada, daugelis kitų šalių yra stebėtojos. Uh, šioje sistemoje. Na ir aš taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad Rusijos vaidmuo yra apibūdinamas subalansuotai šiame tekste. Ir kalbant apie tai, kas buvo pasakyta ankstesnių kalbėtojų, ankstesnė kalbėtoja kalbėjo apie moratoriumą, veiklos moratoriumą, kai mes kalbame su vietos žmonėmis autochtonais, tai matome, kad ta galimybė įdėkti moratoriumą jų vertinimu tai yra tam tikri nuodai ir ES tarptautinė bendruomenė turėtų elgtis pavyzdingai. Mes turime parodyti pavyzdį, naudoti gamtos išteklius, nepažeidžiant vietos žmonių teisių. Mes kalbame apie regiono, kur gyvena žmonės. Tai nėra Antark Antarktida. Tai nėra pietinis ašigalis, tai yra Arkties regionas, kur gyvena žmonės. Ir mes turime gauti įvairių investicijų ir finansavimo galimybių, kad būtų galima įdėkti tokią infrastruktūrą, kai gamtos ištekliais būtų įmanoma naudotis tvariai. Taip pat turime nepamiršti kad Arkties regionas priklauso ir ES vidaus rinkai. Ir mums reikalingas tarptautinis telekomunikacijų, technologijų, geležinkelių finansavimas, kelių tiesimo, e, oro uostų e, statymo finansavimas, visa tai yra labai svarbu. Ir kai galvojame apie šiuos iššūkius turime nepamiršti, aišku, ir tvaraus, tvarios aplink, aplinkos saugos. Šiek tiek problematiška yra tai, kas pasakyta šeštame, septintame punktuose. Aš manau, kad čia kaip ir ketinimas yra neblogas, nes mes norime privalomo aplinkosauginio vertinimo, kalbant apie investicijas. Ir jau dabar valstybės Arkties regione atlieka aplinkosaugos vertinimą. Ir gali būti labai problematiška, jeigu mes, pavyzdžiui, mokysime norvegus, islandus ar kanadiečius, tarsi manydami, kad jūs turite atlikti geresnį, geresnį aplinkosaugos vertinimą ar panašiai, tai mes atrodysime šiek tiek lyg didieji broliai. ES atrodys kaip didysis brolis, kuris diktuos ir nurodinės, ką reikia daryti kitiems. Aš manau, kad tiesiog turime skatinti geriausią praktiką, galbūt rezultatų suvestinės kažkokias ar panašiai. Ir taip pat dar reiktų pakalbėti apie įmonių socialinę atsakomybę. Tokiu būdu mes galėtumėme pasirūpinti, kad veikla tų, kurie užsima verslu Arkties regione, kad ji būtų tinkama. Prieš kurį laiką įvyko susitikimas Odesoje. Tai buvo Arkties parlamento narių susitikimas ir Arkties parlamento nariai pasiūlė būtent e, socialinės įmonių atsakomybės indeksą. Ir aš manau, kad mes galėtumėme irgi pareklamuoti tą idėją ir paminėti ją ir šiame pranešime. Visi pranešėjai, šešėliniai pranešėjai kalbėjo apie tai, kad reikia įtraukti vietos žmonės, plėtojant e, Arkties regioną. Ir kadangi vieninteliai autoktonai europiečiai yra samiai, galbūt jie galėtų irgi kažkokią nedėlę atstovybę atidaryti Bruselėje, nes tokiu būdu Bruselis ir autoktonai kaip ir surastų kažkokį tai glaudesnį ryšį tarpusavyje. Ir aišku, mes taip pat e, irgi skatiname e, tą idėją ir parlamente. Mes kalbėjome apie tai, kad būtų galima sukurti ES Arktės tokį informacinį centrą. Tai irgi nebloga mintis, bet bendrai pranešimas tikrai puikus. Ačiū, e, ponas Dortman. Thank you very much. <clears throat> And uh, thank you for the... Dėkoju, ačiū bendro pranešėjams. Kalbame apie Arkties aplinką ir čia ne, labai svarbu neužmiršti ateities iššūkių, kaip reikės prisiderinti prie kintančios aplinkos. Taip pat e, jau seniai su tokiamis Arkties valstybėmis kaip Kanada, Suomija, Rusija, Švedija, JAV ir taip pat ir Europos parlamentu, ko mums reikia ir ką galėtume nuveikti, kai kalbame apie Arkties regiono bendradarbiavimą. Arktis buvo minėta ir COP21 kontekste, bet mums reikia taip pat užtikrinti, kad į tą regioną važiuotų ir turistai, kaip šitą verslą galėtume plėtoti, bet taip pat e, yra ir raginimų e, galvoti apie galbūt naujų fabrikų atidarimą. Reikia galvoti, kaip tai suderinti su COP21 nuostatomis. Yra kalbama taip pat ir apie naujus laivybos kelius. Ir vadinasi, reikia galvoti apie tokius dalykus kaip gelbėjimas e, tame pavojingame regione. Taigi reikia labai artimai bendradarbiauti su mūsų kaimynais Arktyje, tokiais kaip Rusija. Šiaurės regionas e, tai vienas iš regionų, kur ankstesnis bendradarbiavimas turėtų tęstis. Iš tikrųjų, turime susitelkti į tą regioną. Jis yra labai svarbus ir labai mums aktualus. Neužmirškime Arkties regiono ekonominio potencialo. Turime jį išlaikyti taikos ir e, pasaulinės, e, pasaulinio bendradarbiavimo regionu. Ačiū. Dėkui dabar pana Šlek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti mūsų kolegas, e, ponė Pietikainen ir pona Paet, už puikiai parengtą pranešimą. Džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad ir iš komisijos pusės, ir e, iš mūsų pranešėjų teksto susidaro, kad labai rimtai žiūrima į pasaulinio atšilimo problemas. O Arktikoje e, šio reiškinio padariniai matomi daug aiškiau negu kad kur kitur. Labai svarbu taip pat neužmiršti ir tvaraus vystimosi tikslų. E, Arktikos e, tvaraus vystimasis turėtų apimti ir vietinių gyventojų, ir ekologijos sistemų tolesnį tvarumą. Mes turime išgirsti mokslininkų dirbančių šioje srityje balsą ir integruoti į savo politiką jų rekomendacijas. E, atsižvelgiant, kad Arktis regionas neišvengiamai plėtosis, turime susitelkti ties tais sektoriais, kur tvarumo principas turėtų būti labiausiai įtvirtintas. Ir čia labai svarbu apginti vietos gyventojų autochtonų interesus. reikia skatinti kuo aukštesnį bio įvairovės lygį mokslo tyrimai. Tam yra labai svarbus, todėl reikia skatinti atitinkamas investicijas šitoje srityje. Sunkusis mazutas naudojamas kaip kuras kelia didelę grėsmę arkties aplinkai, todėl mes turime riboti tokio kūro naudojimą arkties regione. Dėkui. Dabar žodis ponui Schaffhauser. Mėly kolegos, Europos Sąjunga nori būti, būti matoma visur, dalyvauti visur. Ir tai, kad ES nori taip visur dalyvauti, tai na, man nelabai ne, ne aišku, ką jie darytų toje Arkties taryboje, ten yra Suomija, Danija, aštuonios narės, kitos turi stebėtojo statusą Lenkija, e, karalystė ir panašiai. Na, atsiprašau, man kyla klausimas, ką papildomai sukurtų ES šioje politikoje nes yra ten suinteresuotų šalių ir labai galingų Europos valstybių. Taip pat man kyla klausimas ir dėl ES strateginių interesų. Kalbant apie strateginius interesus, nors, na, tekstas yra subalansuotas, kalbant apie Rusiją, nes kalbant apie strateginius ES interesus, tai tarsi yra ruošiamasi konfliktui. Ir tikrai nėra kalbama apie ES pacifistinį uh, vaidmenį, turėtų, kurio turėtų imtis ES. Taigi mūsų frakcija neturi jokio šešėlinio pranešėjo ir matyt tai susiję ir su tuo, kad mes nematome, kad, nemanome, kad ES galėtų kažką naudingai nuveikti šioje srityje. No in... Daugiau nematau norinčių kalbėti, tai e, galime išklausyti komisijos Felix Leineman iš e, Mare generalinio direktorato. Prašom. Dėkui pirmininkė. Ir mes labai džiaugiamės e, bendru AFET ir ENVI komitetų posėdžių. E, aukštai vertiname tai, kad jūs bendrai aptarinėjate šias problemas, aukštai vertiname pranešimo projektą. Kaip jau žinote, e, e, vyr įgaliotinės ir komisijos e, bendrajame komunikate buvo padaryta daug siekiant apibendrinti tuos veiksmus, kuriuos bendrai atlieka komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Čia apdavų dialogų programa ir e, suinteresuotų šalių forumo veikla ten buvo ypatingai akcentuota pastarajame e, forume labai aktualūs yra ES finansavimo instrumentai priemonės. Šiuo metu vyksta konsultacijos, e, kurios turėtų sukaupti pakankamai e, informacijos, kad galėtume e, surenkti aukšto lygio renginį, e, prisidedant e, poniai Mogarinį, ponui Velė e, ir draugės su e, Arkties taryba. Tokį renginį galėtume surenkti kitą ateinantį pavasarį. E, keletas e, žodžių apie pranešime pateikimus keletą pasiūlymų. Iš vienos pusės komisija būtų dėkinga e, už platesnę informaciją apie siūlomą Arkties informacijos centrą, jo įkūrimą. E, čia mums e, tokia Europos parlamento informacija labai praverstų. Antra vertus, minėjau e, suinvestuotojų šalių e, forumą, kuris jau e, rengia informaciją apie Arktį ir užsijima tos informacijos sklaida. Prie to taip pat prisėda ir nemažai mokslo tyriamųjų projektų, kurie dabar vykdomi. Antra vertus, galima būtų kalbėti apie šeštą ir septintąją dalis, kur kalbame apie sustiprintą Arktikos e, aplinkos vertinimą. E, aplinkos vertinimai vadovaujasi labai aiškiai suformuluotais principais ir e, būtų įdomu išgirsti jūsų pasiūlymus dėl sustiprinto tokio po poveikio vertinimo. E, nenorėčiau užimti per nelik daug laiko, kad išorės veiksmų tarnyba taip pat galėtų galbūt keletą žodžių pasakyti. Dėkui. Išklausysime išorės veiksmų tarnybos. Ponas Jaročevič. Dėkui ir aš noriu pasakyti, kad mes e, labai sveikiname šį pranešimą, kurį rengia Europos parlamentas šiame, šiame procese. Nuo 2008-ųjų padaryta jau nemažai. Institucijų bendarbiavimas šią prasme yra labai vertingas. Noriu pasakyti, kad e, bendrasis komunikatas nėra baigtinis. Jis e, iš tikrųjų neapima visų temų, sus, susijusių su Arktimi. Iš tikrųjų, kai kurie dalykai konkrečiai komunikate neatsispindi, bet atsispindi e, globalioje strategijoje. E, tačiau yra klimato kaitos, aplinkos apsaugos, tvarios plėtros ir tarptautinio bendarbiavimo temos, kurios ypatingai yra akcentuojamas ir pranešime. Taip pat reikėtų paminėti ir mokslo tyrimų svarbą, ir inovacijų svarbą. Na ir žinoma, atsižvelgti į e, vietos gyventojų čia buvių interesų apsaugą. Mes matome, kad e, bendra pranešėjai taip pat labai daug dėmesio skiria šioms temoms. Tam mes pritarėme. E, kaip ir e, Europos komisijos e, atstovas turime problemų dėl šeštos ir septintosios dalių. Tai galbūt svarbi iniciatyva, bet kaip išorės veiksmų tarnyba mes atidžiai stebėsime jūsų diskusijas, kai jūs mąstysite apie galimą tokio svarbaus pasiūlymo poveikį bet apskritai e, jūsų raginimas e, e, remtis tarp tautiniais daugiašaliais aplinkosauginės sustarimais e, mums visiškai priimtinas. Mes taip pat e, pripažįstame jūsų raginimą stiprinti mokslo tyrimus šioje srityje. E, e mes matome iš tikrųjų e, labai aiškia Europos pridėtinė vertė, e, kurią galėtų atnešti įvairių programų Arkties regione finansavimas, tame tarpe iš Horizontas 2020 lėšų. Sveikiname taip pat ir šiaurės dimensijos paminėjimą. E, šį klausimą kėlė kai kurie kalbėjusiai šiandien šiaurės dimensiją, tai yra politikos sritis, kurioje draugė veikia e, Europos Sąjunga, Rusija, Norvegija ir Islandija. Dėkui. Pabaigai sėksiu žodį vienam iš mūsų pranešėjų, ponui Paet. Ačiū kolegos už pastabas. Savai suprantama, lauksime jūsų pakeitimų, o po to draugė su e, bendra pranešėja, ponė Pietikainen ir su šešėliniais pranešėjais padarysime viską, kas tik tai įmanoma, kad e, sugebėtume tinkamai subalansuoti tekstą, e, tuo pat metu, žinoma, išlaikant pačias pagrindinės šio pranešimo mintis. Dėkui. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie sudalyvavo šioje įdomioje diskusijoje. Dar noriu priminti, kad e, pakeitimus galite teikti iki ketvirtadienio, lapkričio 12 dienos. Pakeitimai bus svarstomi lapkričio 12 dieną, tiksliau sausio 12 dieną o AFET Envi komitete balsavimas bus 31 spalio, atsiprašau, sausio. O vasario mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje. Ačiū, kolega. Jeigu teisingai suprantu, supratau diskusiją, tai nėra kažkokių tai esminių problemų. Reikėtų nuseklesnės politikos, dėl strateginių interesų, dėl aplinkos išsaugojimo. Aš tikrai džiugiuosi, kad netrukus bus suformuota formali mūsų pozicija. Ačiū visiems. Thank you.